Pirmininkas nutraukia kalbėtoje. Dėkoju, leiskite pasveikinti delegaciją iš EFTA, kolegos iš Liechtensteino, Norvegijos ir Islandijos ir Šveicarijos yra lankytojų galerijoje. Džiugu pasveikinti šias delegacijas Strasbūrė Europos parlamente. Jūs dalyvausite 35-ąjame Europos ekonominės erdvės susitikime. Šią savaitę vykęs darbas, tikėkime, bus produktyvus ir padės sustiprinti parlamentinį bendradarbiavimą bei užtikrinti demokratinę parlamentinę kontrolę. Sveiki atvykę, gerbiami kolegos. Now I give the floor to our next speaker and it's my Pone Van Bremt, pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į likusi didelį, didį klausimą, e, kuris gal kiek primirštas, bet aktualus visiems - ekonomikos valdymas. Sutarimas yra tik tariamas, nes interpretacija.